Danijos pirmininkavimo apžvalga, sveikinimų Daniją ir Danijos ministrė pirmininkė Toni Šmit. Taip pat norėčiau pasveikinti Europos komisijos pirmininką Baroso ir dabar nedelsdami pradėsime diskusijas. Tad tuoj pat suteikiu žodį tarybos atstovams, atstoviai, poniai Toni Šmit, ministrei pirmininkiai, kuri ir pristatys Danijos pirmininkavimą. Gerbim parlamento nariai, gerbim Europos komisijos nariai, politinių frakcijų, lyderiai Europos komisijos nariai, man didelė garbė ir privilegija vėl kreiptis į šį parlamentą.